Hilde Vautmans pranešimas. Prašau, keturias minutės jūs galite kalbėti, po to penkias minutės vyks spontaniškos diskusijos. Europos piliečiai reikalauja, kad mes užtikrintume jų saugumą. Vadinasi, visiškai akivaizdu, kad reikia didesnio bendravimo ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Šiuo metu tas bendradarbiavimas yra neadekvatus. Šiuo metu yra e, daug privačių saugos bendrovių, bet jos nepakankamai reglamentuojamos. Reikia reglamentuoti, kokios kompanijos gali veikti, ką jos gali daryti, reikia tinkamo apmokymo, reikia tinkamos priežiūros, kad būtume tikri, jog teisinis reglamentavimas yra tinkamas, kad tinkamai saugomi duomenys. Mes prašome, kad komisija priimtų direktyvą ir tokiu būdu panaikintų didžiulius skirtumus tarp valstybių narių. Turi būti standartai, visos bendrovės turi laikytis standartų, turi būti parengtas e, tokių bendrovių sąrašas, standartai turi būti griežti. Žinome, kad dabar pasitelkiamos ir bendrovės, kurios yra įsikūrusios už ES ribų, tai jos ne visada dirba tinkamai. Turime suvaldyti situaciją. Mm, jos savo veikloje kartais naudoja ir šaunamosius ginklus. Taigi, ponė Mogerinį, mūsų pranešime, išsameme pranešime pateikiama daug pasiūlymų Europos komisijai. Mes norėtume, kad būtų parengta žalioji knyga. Žinau, kad tokių žaliųjų ir baltųjų knygų yra parengta ištisa kupeta. Tačiau žalios knygos čia mums reikia, kuri apibrėžtų, kaip privatusis ir viešasis sektorius gali bendradarbiauti ir kad diskusija būtų produktyvi ponė Mogherini. Taip mes galėtume daug geriau susigaudyti, kas vyksta ir užkirsti kelią piknaudžiavimui, kuris klesti tame sektoriuje. Kolegos, žinote, kad kalbame apie gynybos biudžeto apkarpimus, apie tai, jog reikia daugiau gynybos už mažesnius pinigus ir kyla pagunda tuos darbus samdyti iš šalies. Tačiau tuo pačiu mes reikalavome, reikalaujame daugiau specializacijos. Negalime tikėtis, kad tos privačios pasamdytos bendrovės atliktų tos darbus, nors mes nenustatome aiškių gairių ir aiški, griežtai jų neprižiūrime. Reikia parengti direktyvos projektą, standartų projektą ir laikinas taisyklės reikia reglamentuoti privačių apsaugos bendrovių veiklą. Jos negalime leisti, kad jos pakeistų kariuomenę. Tos bendrovės negali vykdyti kitos veiklos, negali vykdyti karinės veiklos. Taigi, ponė Mogerinį, aš noriu padėkoti kolegoms, kurie padėjo parengti šitą pranešimą ir labai tikiuosi, kad rytoj balsuos dauguma. Ačiū, ponė pranešėja, už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko limito. Dabar penkias minutės vyks spontaniškos diskusijos. Pirmiausia, ponas Polčiak. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė komisijos narė, vyriausiai įgaliotinė. Aš pripažįstu, kad tam tikrą prasme ir ribotai privačios apsaugos bendrovės galėtų dalyvauti atliekant gynybos uždavinius, tačiau aš nepritariu jūsų raginimui priimti naują direktyvą. Apsaugos bendrovės turėtų reglamentuoti tos pačios taisyklės, tos pačios teisės ir prievolės, kaip ir kiti piliečiai. Joms negali būti suteikta daugiau teisių, daugiau nei paprastam piliečiui. Samdymas tokių paslaugų iš išorės, kaip papasakojo pranešėja, yra neigiamas reiškinys iš ties reikėtų parengti rekomendacijas tuo klausimu ir tokią iniciatyvą aš pritarčiau. Ačiū. Toliau kalbės Katarina Kimičiai. Pastaraisiais metais privačios bendrovės pastaraisiais metais naudojasi biudžeto trūkumais ir tenka samdyti tą darbą iš privačių bendrovių. Mes negalime leisti, kad tokie pasirinkimai netitiktų bendrų reikalavimų. Bendroji saugumo ir gynybos politika yra sudėtinga ir negalima vadovautis vieninteliu argumentu, kad turime taupyti. <clears throat> Tai ne tik gynybos uždaviniai, tai ir strateginis planavimas, ir žvalgyba, ir visų šitų dalykų negalima vertinti vien per pinigų ir išlaidų prizmę. Turime užtikrinti, kad privačios saugos bendrovės laikytųsi tam tikrų standartų, jos turi būti prižiūrimos, turi būti mm, pažeidimų pranešimo procedūra. Ačiū. Ponas Marijas toliau kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad yra aišku tai, kad valstybė turi išskirtinę teisę turėti kariuomenę ir saugumu turi rūpintis viešosios institucijos. Mes žinome, kas gali atsitikti, jei privačios bendrovės galės naudoti smurtą ir joms atrodys, kad tai yra normalu. Aš manau, kad tokia situacija būtų visiškai nepriimtina. Negalime to leisti. Irake matome, kad privačios saugos e, tarnybos dalyvauja karinėse operacijose. Dėl to žūsta žmonės, girdime ir apie kankinimus, ir apie kitus karo nusikaltimus. Ir akivaizdu, aš negaliu pritarti tam, kad e, mes kurtumėme sistemą, kuri įteisintų privačių bendrovių naudojamas smurto priemonės. Smurtas, smurto priemonės yra išskirtinė valstybių kompetencija. Ponas Sinedinos, ponė pirmininkė, didėjantis terorizmas parodo, kad mūsų valstybinės saugumo tarnybos nebesusitvarko su tomis problemomis, kurios atsiranda dėl terorizmo. Ir tas problemas galima būtų spręsti, jei tinkamai apmokyti ir tinkamu, tinkamas priemonės turinčios privačios saugumo tarnybos imtųsi veiksmų tos tarnybos turi būti aiškiai reglamentuojamos. Mes turime pakeisti teisinę, teisinį pagrindą tam, kad būtų visiškas teisinės aiškumas ir būtų visiš, visiškai aišku, kada ir kokiamis aplinkybėmis jos gali veikti. Dėkoju. Labai. Ačiū. Pone Grapinė. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Mogherini, stimați Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Megirinį, gerbėmiai kolegos. Aš pasisakau už šį pranešimą ir už jame pateiktas rekomendacijas. Privačių saugumo tarnybų didėja, milijonai žmonių dirba šiuose bendrovėse be abejo tos tarnybos, ne, tos bendrovės niekuomet nepakeis kariuomenės. Mūsų piliečiai nori, kad saugumo būtų daugiau. Ir todėl čia pateikiama rekomendacija yra svarbi. Ji numato aiškesnės sąlygas aplinkybės, kuriomis galima būtų samdyti šias privačias saugos tarnybas. Mums reikia Europoje reglamentuoti jų veiklą, mums reikia turi sukurti savo europinį modelį. Yra visiškai nepriimtina tai, kad šiuo metu galioja skirtingi teisės aktai. Todėl mums, aš manau, reikia direktyvos, kuri reglamentuotų jų veiklą. Toliau um, kalbės vyriausiai įgaliotinė ponė Mogerinė. Ačiū. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad mes sveikiname pranešimą. Jis tarsi pradeda naują skyrių, mums vis daugiau sužinant apie privačios saugos bendrovės. Jos, kaip jūs sakėte, kartais yra būtinos užtikrinant saugumą, įskaitant Europos diplomatinės ir humanitarinės operacijas visame pasaulyje. Ir ES šio požiūriu visiškai sutinka su Raudonojo kryžiaus pozicija. Būtent mes manome, kad privačios saugos bendrovės, jų samdymas yra teisėtas, gali būti būtinas. Pavyzdžiui, jiems gali tekti labai svarbus vaidmuo, saugant um, pagalbą um, teikiančias tarnybas arba asmenys gyvenančias konflikto zonose, tačiau šios įmonės, aišku, e, turi paklusti tarptautiniai humanitariniai teisiai. Užtikrintamos saugumą jos turi laikytis aukščiausių tarptautinių žmogaus teisų apsaugos standartų. Pranešime sakoma, kad jau egzistuoja teisinė sistema, privačios saugos bendrovės e, neveikia kažkokiame teisinėme vakume. Ir ES buvo pirmoji tarptautinė organizacija pasirašiusi Montre dokumentą, e, kurį patikė Šveicarija ir Raudonasis kryžius. Ten kalbama apie gerąją praktiką privačioms saugos bendrovėms. Dabar būtina toliau dirbti ir užtikrinti, kad ši sistema visuotinai įsigaliotų jungtinių tautų E, žmogaus teisų tarnyba svarsto galimybę parengti tarptautinę sistemą, pagal kurią būtų reguliuojamos ir prižiūrimos privačios saugos bendrovės ir ši jungtinių tautų sistema galėtų papildyti dabar egzistuojančias e, sistemas, tokias kaip Montro forumas e, ir panašiai. Džiaugiuosi, kad vis labiau pripažįstama jungtinių tautų gairių reikšmė Ji buvo pripažįsta taip pat ir ES tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos pernai. Norėčiau pabrėžti tris dalykus, kalbant apie ateitį. Pirmiausia, jeigu norime geresnės reguliavimo sistemos, daug kas priklauso nuo valstybių narių. Jos e, gali reikšmingai prisidėti keičiant dabartinės e, viešųjų pirkimų direktyvas ir taisyklės. Kai dėl išorės veiksmų tarnybos e, mūsų Visi mm, partneriai, su kuriais sudarome sutartis, e, turi laikytis e, sutartinių įsipareigojimų. Antra, e, saugos tarnybų samda mm, sparčiai vystosi, mm, atsižvelgiant į karinių operacijų padėtį ir mes turime nuolat atnaujinti savo taikomos saugos priemonės, pasitelkiant valstybių narių, e, akademinių, teisinių ekspertų, NVO pagalbą ir ypač turime įvertinti, kurios paslaugos gali būti užsakomosios paslaugos, o kurios e, turi likti nuolatinių karinių pajėgų kompetencijoje. Ir trečia paskutinė pastaba - bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektoriaus. Mūsų pastarųjų metų patirtis e, viešajame sektorioje gali praversti ir privačiame sektorioje. Privačios saugumo bendrovės dažnai yra kviečiamos dirbti kartu su valstybinė kariuomenė, taigi mūsų institucijos e, turi taip pat prisijungti prie Tarptautinės Elgesio kodeksto asociacijos ir laikytis bendrų standartų. Galiausiai dešimt metų jau e, kalbame apie privačias saugos bendrovės ir iš tiesų visų interesus atitiktų bendri šios ryties standartai tam, kad e, būtų galima užtikrinti saugumą ir diplomatinio personalo ir e, humanitarnę pagalbą teikiančias tarnybas visame pasaulyje. Ačiū. Ačiū vyriausiai įgaliotiniai. Dėkoju už tai, kad jūs bendradarbiaujate su mumis ir tikriausiai sutiksite, kad ir aš savo ruoštų siekiu dirbti kuo greičiau. Baigėme diskusiją šiuo klausimu, o balsavimas bus rytoj. Dabar norėčiau pasisveikinti su komisijos nariu Dombrovskiu ir